prieš perėdama prie kitos diskusijos e, turiu m, mm, vieną pranešimą. E, Pirmininkas iš EPP ir e NF frakcijų gavo prašymų keisti e, darbo tvarkę. E,